So, herzlich willkommen zu unserer letzten Sitzung des Ausschusses. Sveiki susirinkę į paskutinį mūsų komiteto posėdį šiemet. Iš karto perinu prie darbo tvarkės. E, yra čia ten šiek tiek pakeitimų. Apkeisime vietomis 10 ir 11 punktus, e, nes taip e, posėdėje galės dalyvauti pranešėjai. Šiandien nėra vertimo maltiečių, gėlų ir platų kalba, o į visas kitas, kitas kalbas verčiama. Keletas pranešimų susijusių su praėjusią savaitę. Praėjusią savaitę mūsų delegacija lankėsi Niderlanduose. Tai buvo proga diskutuoti su pirmininkausiančia valstybe Mm, dėl vienodo darbo užmokesčio, vienodų sąlygų darbo vietoje. Bus šioje srityje pokyčių. Šią savaitę taip pat kalbėsime apie pirmininkausiančių Niderlandų prioritetus, kalbėsime apie kovą su skurdu, socialinę apriepti Taip pat, lankydamėsi Nirlanduose, aptarėme saugą ir sveikatą darbe, ypač aptarėme kancerogeninės medžiagas, apie tai aš detaliai nekalbėsiu, jums yra pateikta ataskaita raštu. E, taip pat mūsų komiteto delegacija lankėsi Tarptautinėje darbo organizacijoje Ženevoje. Tokia yra mūsų tradicija. Aptarėme padėtį darbo rinkoje, taip pat tai, ką TDO daro Graikijoje ir taip pat kalbėjome ir apie skaitmeninimą. E, tarptautinė darbo organizacija kitų metų Generalinė asamblėjai ketina renkti rezoliuciją dėl pasaulinių tiekimo grandinių ir socialinės atsakomybės. Manau, kad tai bus puikia proga ir mūsų komitetui aktyviai dirbti šiuo klausimu. Be to, mm, mūsų delegacija lankėsi ir Portugalijoje. E, ten turėjome galimybę aptarti socialinio užimtumo vietą, e, padėti. Taip pat mes Atliekame ir padėties Graikijoje stebėseną. E, apie, apie šį klausimą mes pakalbėsime per koordinatorių posėdį. Ir dar vienas e, pranešimas po mūsų komiteto posėdžio šį vakar trečiame aukšte e, vyks mūsų metų pabaigos prieimimas. Kviečiu jūs e, tauriai gėrimą. Dabar perinu prie kito darbo atvarkės punkto - biudžeto. Mes e, keletą klausimų apjungėme į vieną, tai yra ETF, OŠA, CDFOP ir taip toliau. David Kaša negalėjo šiandien atvykti, jį pakeis ponas Bak. Taip, pono Davido Kasa vardu. Deja, ponas Kasa negalėjo atvykti e, į šį posėdį, taigi kalbėsiu jo vardu. E, ponas Kasa yra parengęs dokumentą mm, raštu ir aš angliškai pabandysiu jį pristatyti. Taigi, mūsų komitetas rengė šešis pranešimus dėl 14 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, tai yra biudžetas susijęs su keliomis agentūromis, e, patenkančiomis į mūsų komiteto kompetencijos rytį. Jau buvo paminėtos tos agentūros, tai yra ETF, CDFOP, Eurofound ir EU OŠA. Taip pat mm, pranešimai bus susiję ir su tų agentūrų veiklos rezultatais bei valdymu. E, pranešimai yra trumpi, ir tiesiog paminėsiu keletą aspektų. Visų pirma, biudžeto vykdymo patvirtinimas, mm, tai yra ES bendrojo biudžeto 14 metų vykdymo patvirtinimas. E, šioje nuomonėje iš esmės atsispindi išvados, kurios yra padarytos auditorumų metinės ataskaitos penktame ir šeštame skyriuje. Tai yra ataskaita dėl 2014 metų biudžeto įgyvendinimo, biudžeto vykdymo. Ten taip pat yra pateikiami ir institucijų atsakymai. E, mažos ir vidutinės įmonės yra pastebėjusios tam tikrų netitikimų, rengiant e, programą Horizontas 2020. Džiaugiamės, kad tie trūkumai yra pašalinti, nes yra supaprastintos taisyklės, administracinės taisyklės mažoms ir vidutinėms įmonėms. O tai yra labai svarbu e, mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvaujant e, darbo vietų kūrimo programoje. Taip pat e, nuomonėse yra kalbama apie paramos gavėjų administracinės naštos mažinimą. Ir mes vadovaujamės auditorumų rekomendacijomis ir manome, kad ES biudžeto vykdymas prisideda prie darbo vietų kūrimo, prie užimtumo didinimo ir 2010 m. strategijos įgyvendinimo. Keletas pastabų apie mm, agentūrų biudžeto įvykdymą. Visų pirma, Europos mokymo fondas. E, E, yra nuspręsta, kad e, e, trys strateginiai tikslai susijęs su profesiniu mokymu ir mokymu apskritai yra įgyvendinami maždaug 97 procentais. Mes atkreipiame dėmesį, kad asignavimų, asignavimų yra daug, jie yra dideli, bet galbūt ateityje būtų galima tiksliau sudarinėti finansinės samotas. Mes taip pat manome, kad reikia tam tikro lankstumo E, turint galvoje, kad ETF veikia dinamiškoje aplinkoje. Ypač 2014 metais dėl politinio nestabilumo tose šalise, kurios dalyvauja kaiminystės politikoje. CDFOP e, pateikiama teigiama išvada, teigiama nuomonė, e, atsižvelgiant į finansinę padėtį ir biudžeto didelį gyvendinimo laipsnį. Labai svarbu pažymėti, kad šis centras sutelkė savo e, veiksmus į tai, kad būtų sumažintas jaunimo nedarbas. Taip pat e, buvo daug dėmesio skiriama įgūdžių poreikio prognozavimui ir analizai. E, yra atliekami centro pastato renovavimo darbai, todėl centras negali pasinaudoti visais, e, visomis konferencijų salėmis. Toliau Eurofound. E, Eurofound ir toliau prisideda prie politikos formavimo ir pasitelkia savo e, Ir taip pat rengiant svarbius ES dokumentus yra pasitelkiamos Eurofound žinios. Džiugu pastebėti, kad Eurofound ir toliau e, daug, atlieka daug tyrimų jaunimo nedarbo srityje. Mes džiaugiamės, kad Eurofound ištaisė tos trūkumus, kuriuos buvo išsakę auditorumai dėl finansinių uh, E, dėl fizinių atsargų ir fizinių atsargų fiksavimo. Taip pat e, yra sudaromas e, susitarimas tarp mm, Eurofound ir priimančios šalies dėl mm, Eurofound buveinės. ES OŠA agentūra yra teigiamai vertinama šios agentūros biudžeto vykdymas metai taip pat buvo pirmieji šios agentūros e, daugiametės programos metai, 14-20 metų programos metai. Ir yra požymių, kad agentūra gerai įgyvendina savo įsipareigojimus numatytus programoje ir mes džiaugiamės, kad yra inauguruotas šių, šios agentūros pastatas ir yra sudarytas susitarimas su priimančia šalimi Ispanija. Taigi tiek kalbame apie 2014 metų agentūrų biudžeto įvykdymą. E, ši nuomonė yra susijusi su komisijos trimis programomis ir su trišalėmis e, sąjungos agentūromis. Svarbu, kad ir toliau būtų išlaikyta šių, šių agentūrų trišalis pobūdis. E, tos agentūros papildo viena kitą ir tas papildomumas turi būti akcentuojamas ir išsaugotas. Vielen Dank, Schorsch. Kurz und knapp. Gut. Dankišin. Labai ačiū. Ponas Perinskis, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę. Jo pasiūlymai iš tikrųjų tinkami. Manau, kad vertėtų tai įtraukti į biudžeto įvykdymo patvirtinimo siunčiama komisijai, kai kalbama apie centralizuotas agentūras. Dabar dėl 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir es bendrojo biudžeto. Siekiant mm, supaprastinimo ir siekiant, kad šis supaprastinimas duotų E, daugiau naudos, reikės išvelgti į audito rūmų rekomendacijas, kadangi supaprastintos sąnaudos, supaprastinti kaštai e, leidžia geriau apskaičiuoti biudžetą ir išvengti klaidų. Be to, 2015-2020 laikotarpiu pavyktų pasiekti 50 procentų didesnio veiksmingumo. Be to, valstybės narės raginamos pernelyg neapsunkinti Europos socialinio fondo reikalavimų ir įgyvendinimo, nes taip padidina naštą naudoms gavėjams. Be to reikia naudotis arakne rizikos vertinimu ir komisija yra raginama valstybėms narėms teikti visokią paramą 2015-2020 e, laikotarpiu įgyvendinant biudžetą. Taip pat komisija raginama padėti valstybėms narėms keistis geriausią praktiką. Audito rūmų pranešime taip pat minima, kad padaugėjo klaidų skaičius užimtumo ir socialinių reikalų srityje, bent jau lyginant su 2013 metų ataskaitomis. Ir auditorumai pastebi, kad klaidų procentas būtų mažesnis, jeigu nacionalinės institucijos būtų pasinaudojusios visais turimais duomenimis prieš siūsdamos mokėjimo prašymus komisijai. Taigi nacionalinės institucijos raginamos geriau patikrinti informaciją ir neprašyti apmokėti netinkamų išlaidų. Mes taip pat prisijungėme prie audito rūmų rekomendacijos ir prašome valstybėms narėms e, išmokėti paramos gavėjams išmokas kiek įmanoma greičiau pagal tai, kaip numatyta paramos reglamentuose. Siekiant įgyveninti Europą 2020 tikslus užimtumo ir socialinių reikalų srityje, Mes tikimės e, iš komisijos e, ir valstybių narių, kad jos pateiks geresnius rodiklius, e, kai kalbama apie būsimo laiko tarp biudžeto įgyvendinimą. Taigi norėčiau pateikti tokius pasiūlymus ir rekomendacijas. Kalbant apie 2014 metų biudžeto įvykdymą, Aš sveikinu ir palaikau Europos komisijos veiksmus 2014 metais. Kadangi ne visos agentūros įvykdė visus veiksmus, siūlyčiau paraginti agentūras, kurios kol kas dar neįvykdė komisijos rekomendacijų, tas rekomendacijas įvykdyti ir išvengti interesų konflikto. Be to, agentūros, kurios neturi 2015-2016 laikotarpio strategijų ir raginamos tokias strategijas parengti. Taip pat e, agentūros turėtų vadovautis e, komisijos pateiktais veiklos rodikliais bei naudotis komisijos numatytomis įgyvenimo taisyklėmis. Taip sutaup, leistų agentūroms sutaupyti laiko ir išteklių bei išnaudoti geriausios praktikos pavyzdžius. Mes taip pat e, atsižvelgime į auditorumų pastebėjimą dėl didelių asignavimų perkelimų. Labai dažnai taip įvyksta dėl neagentūrų valioje esančių aplinkybių. Pavyzdžiui, tam tikros išlaidos, kurios yra nepagrystos arba e, daugiametės išlaidos e, Taigi į tas išlaidas reikia atsižvelgti atskirai. Taigi siūlyčiau 2014 metų agentūrų rezultatus vertinti pagal tai, koks yra praktinis agentūrų indėlis į ES politikoje numatytą veiklą. Ypač apie, kalbant apie ETF mokymų fondą, reikia atsižvelgti į investicijų banko rekomendacijas. Be to, matau, kad e, bus nemažai iššūkių susijusių su migracija e, ir tai bus papildoma našta Europos mokymų fondui. Taigi aš paprašysiu traukti mano pastabas į nuomonę ir lauksiu pranešėjo pastabų. Ačiū. E Ačiū, ponia Prinskė. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakysiu pono Bašyro vardu, kolegos. Džiaugiuosi tuo, kad e, šiais metais e, klaidų lygis konstatuojamas kaip sumažėjęs, tačiau nepakankamai mažas. Klaidų padidėjo užimtumo ir socialinių reikalų srityje. Pritariu pono Kazos raginimui įvesti griežtesnės procedūras, kad sumažintume klaidų kiekį šioje politikos srityje. Mano frakcija ypač daug tikisi iš rengiamo pranešimo dėl Europos e, jaunimo iniciatyvos ir jaunimo garantijų fondo, nes manome, kad e, kol kas lėšos nėra, šioje srityje nėra panaudojamos, mokesčių mokėtojų lėšos nėra panaudojamos veiks, e, veiksmingai. Parama MVI yra ypač svarbi, nes mažos ir vidutinės įmonės yra augimo variklis ir turėtų pasinaudoti lėšų teikiamomis galimybėmis, fondo teikiamomis galimybėmis. Audito rūmai ragina MVI dalyvauti finansavimo programuose tokiuose kaip Horizontas 2020 ir ERDF programoje ir dėl to e, iš karto išauga klaidų skaičius. Manau, kad čia reikia ieškoti pusiausviros siekiant parengti tinkamą sistemą klaidų mažinimui. Tuo pat metu nepribojant MVI dalyvavimo galimybių. Mūsų frakcija džiaugiasi, kad politika perinama prie rezultatus orientuotos politikos ir, ir, e, ir raginame imti solesnių žingsnių šią kryptimį. Kalbant apie agentūras, AKR frakcija jau ilgą laiką mano, kad agentūrų daugybė, egzistuojančių agentūrų daugybė reiškia, kad kai kurios agentūrų yra neveiksmingos ir kad daugelio jų e, galiojimai dubliuojasi. Vienas iš tokių e, aiškių pavyzdžių tai Europos profesinio mokymo centras ir Europos mokymų fondas. Tai vienas ryškiausių pavyzdžių, e, kad dvi agentūras galima būtų sujungti į vieną ir taip sutaupyti biudžeto lėšų. Noriu padėkoti ponui Kazai už jo uh, išsamų pranešimo tekstą. EKR frakcija tiks pakeitimų tais klausimais, kuriuos aptariau. Ačiū. Kalbėjau pono Bašyro vardu. Ačiū. Pane Harkin neturėjo galimybės ateiti į posėdį, dabar žodis Lynn Boylan, kurios irgi nėra čia šiandien. Tamaš Nežerič taip pat jo čia nėra. FDD frakcija nepaskyrė šešėlinio pranešėjo. ENF frakcijos vardu Dominik Marta. Ir dabar išklausysime komisijos atstovų, kurie čia yra. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Trumpai pakalbėsiu komisijos vardu ir aptarsiu e, bendrai biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir galbūt po to kolegos ką nors pasakys apie agentūras. Atstovauju žimtumo direktoratą ir esu atsakingas už šią srityje dirbantį skyrių. Mes norėtume pasidžiaugti nuomonės projektu, kurį parengė pranešėjas. E, Jame mūsų nuomonė akcentuojami svarbiausi klausimai, kuriuos ir mes pastebime šioje politikos rytyje. Ir noriu trumpai pakomentuoti du pranešimo projekte nagrinėjamus klausimus. Visų pirma, noriu pabrėžti, kaip svarbu e, visapusiškai palaikyti tolesnį siekį supaprastinti E, taisyklės, ypač e, skatinant supaprastinto išlaidų apmokėjimo galimybę e, socialin, socialinių klausimų srityje. Ponas Pirinskis apie tai kalbėjo. Ir nors pranešimo projekte akcentuojama, kad supaprastintas išlaidų apmokėjimas leidžia sumažinti administracinės išlaidas, Tai taip pat leidžia sumažinti klaidų lygį mūsų įsitikinimu ir, kas dar svarbiau, suteikia galimybę e, or, koncentruotis ties rezultatais ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau aptarti, apie tai taip pat kalbama pranešime, tai e, į rezultatus orientuotas biudžetas tai tas klausimas e, labai aktyviai svarstomas e, diskusijose dėl biudžeto. Ir tai yra vienas iš pamatinių bendros politikos tikslų, horizonto 2020 ir Europos semestro kontekste. Ir kalbant apie tai, ir ypač nagrinėjant Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą, pastaraisiais metais čia pasiekta nemažai pažangos. Pas Europos socialinis fondas yra visiškai atitinka 2010 strategijos prioritetus užimtumo ir socialinių reikalų srityje. Me, bet mes labai e, rimtai atsižvelgėme į audito rūmų pastabas šių metų ataskaitoje. Ir tai bus mūsų įkvėpimo šaltinis, bandant dar labiau susitelkti į rezultatus, orientuoti mūsų veiklą į rezultatus per kitą finansinių programų įgyvendinimo laikotarpį. Šie du svarbiausi punktai, kuriuos norėčiau, norėjau pakomentuoti, kalbėdamas apie pranešimą, o dabar žodis kolegoms, jei jie ką nors norėtų pasakyti. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų, kas nors iš komisijos atstovo norėtų žodžio, kas nors dar turi kokiu nors pastabų komisijos vardu? Ne? Tuomet pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 15-osios vidurdienio. Tai nepamirškite šio termino. Balsuosime e, sausio 25-ąją mūsų komitete, o biudžeto kontrolės komitete kitų metų kovo 20-23 dienomis. Persime prie devintojo punkto padėtis viduržėmio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją. Pranešėja šiuo klausimu yra ponė Moran Šartie. Elizabet, žodis jums. Aha. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas skirtas Viduržėmio jūros regionų ir poreikiu nustatyti holistinį ES požiūrį migraciją. Tai mūsų, mūsų komitete mes rengėme nuomonę šiam pranešimui, kurį rengė Libe komitetas. Libe komitete pranešėjai yra Roberta Mecola iš EPP Maltietė ir Kašetu Kijendži, socdemo atstovas, atstovė. Koks mm, pol, turėtų būti mūsų politinis požiūris į šį pranešimą? Norėčiau akcentuoti šešetą svarbiausių aspektų. Visų pirma, mūsų noras parengti tokią pranešimų įskirtą nuomonę, kuri būtų naudinga, realistiška ir konkreti. Antras svarbus aspektas. E, ši, šis pranešimas turi apimti svarbiausius Europos e, svarbiausias Europos pamatinės vertybės, tokias kaip solidarumas. Trečia, pranešimas turi būti subalansuotas, e, nenukrypti į kraštutinumus E, nepamiršti, kad kartais migrac, migrantų srautų klausimus bandoma nagrinėti grinai poli, politinėme kontekste. Ketvirtas principas e, mūsų siekis rengiant šį pranešimą, tai turėtų būti ieškoti sprendimų, sprendžiant tikrai opius klausimus, kurie ir kurių politinių požiūrių būtų labai pavojinga uh, bandyti vengti. O klausimas, į kurį reikia atsakyti, yra štai koks. Kaip integruoti pabėgėlius ir migrantus į Europos darbo rinką, e, kurioje e, išlieka krizė. Tai viena vertus reikia rodyti solidarumą ir integruoti pabėgėlius, ir kita vertus spręsti tą konfrontaciją E, su kuria, krizės situacija, su kuria susiduria daugybė piliečių. Toliau mes negalime tiesiog teikti, kad mes priimame visus atvykstančius, visiškai neturėdami jokios informacijos, visai neįsivaizduodami, kokią, e, kokį vaidmenį, kokią vietą mes jiems suteiksime. Reikia tam tikrų principų, kuriais būtų paremta mūsų vizija šiuo klausimu. Ir dar vienas svarbus dalykas, šiame pranešime kalbama apie tris e, su migrantų srautais atvykstančias žmonių grupės, todėl nereiktų maišyti pabėgėlių ir pabėgėlio statuto e, prieglopščio prašančių asmenų bei ekonominių migrantų. Tiek pirmininkės šeši svarbiausi postulatai, kurie yra mūsų pamastymų pagrindas. Dabar kalbant mm, pirmuoju punktu. Komisija patvirtino ambicingą Europos migracijos klausimų darbo tvarkę ir mes norime e, išlaikyti tokio pat masto užmojį rengiant šį dokumentą. Antra, mes primename, kad vidutinės trukmės laikotarpiu pabėgėlių krizės e, keliamos problemos, su kuriamis susiduria Europa, tai yra jų integracijos klausimas. E, kalbame ne tik e, apie sienų atverimą, migrantų srautų prieimimą to negalime daryti visiškai jų neintegruojant Europos visuomenę. Todėl prašome komisijos parengti planą, kuriame būtų atsižvelgta ir į socialinės bei profesinės pabėgėlių integracijos politiką. Trečia, mes primename, kaip svarbu atsižvelgti ir į duomenį susijusius su darbo rinka Tai yra, turime omeny nuolatinį pabėgėlių perkelimo mechanizmą. Tuo pat metu siekiant užtikrinti, kad tai nepablogintų politinės ir socialinės padėties, ir, ir teritorijų padėties, ir gyventojų padėties. Tai yra reikia nagrinėti, kokį poveikį tai turės konkrečioms teritorijoms. Ir tai yra klausimas, kuris, pavyzdžiui, ypač aktualus yra mano šalyje netgi mano rinkimų apygardoje, nes e, mes su tokia problema susidurėme. Ketvirtas punktas. Primename, kad komisijai niekas netrukdo pasitelkti ES fondus, pavyzdžiui, ES socialinį fondą kad mm, būtų užtikrintos tos integracijos pastangos. Yra galimybė e, finansuoti pabėgėlių profesinės integracijos projektus, tačiau mes raginame komisiją išlikti labai atidžią ir užtikrinti, kad kad tų lėšų panaudojimas neatsilieptų neigiamai bendrai, bendrai finansuojamų projektų atveju, skirtų europiečiams ir e, finansuojamų iš Europos socialinio fondo profesinių mokymų srityje. Tai yra projektai, kurie, kuriuos mes akcentuojame. Jaunimo integracijos projektai, moterų integracijos, e, vyresnių e, visuomenės gyventojų integracijos projektai. Toliau raginame komisiją draugės su valstybėmis narėmis parengti ir įgyvendinti sistemą skirtą paspartinti įgytų e, diplomų e, pripažinimo procesą. Mes kalbame apie pabėgėlių grupės, kurie yra, pavyzdžiui, pabėgėlius, kurie yra išsilavinę, tačiau išsilavinę trečiosiuose šalise pagal kitokią mokymo sistemą. Uh, ir todėl jų integracija nebus įmanoma, kol ne, nebus abipusio diplomo pripažinimo ir tik tai užtikrins jų sparčią integraciją. Toliau šeštas punktas. Mes e, atkreipiame komisijos dėmesį į pavojų, kurį kelia neteisėtas migrantų įdarbinimas. Todėl manome, kad reikalinga labai aški. Akcentuojame, kad reikalinga aiški sankcijų sistema, sankcijų taikomų darbdaviams, kurie samdytų, kurie samdytų migrantus šešėliniam darbui. Apie tai kalbama direktyvos ir tai teisės aktuose, bet mes manome, kad reikia labiau integruotos sistemos. Galiausiai septintas punktas Ypač svarbu priminti apie riziką, kuri, kuri gali kilti ir darbuotojams, ir darbdaviams. Tuo atveju, jei darbo sutartis pasirašo, pasirašoma su prieglapšio prašančio asmeniu ir kas nutiks tuo atveju, jei tuo asmens prašymas mm, prieglaps, sudėki prieglapsų nebus patenkintas. Taigi turime išlikti atidus tokiais atvejais ir numatyti, ko tikėtis tokioje situacijoje. Galiausiai raginame komisiją nepamiršti užmo, savo ambicijų e, rengiant dalinosios kortos procedūrą ir direktyvą e, skirtą e, išsilavinusiems migrantams, nes tai tikrai būtų naudinga Europos Sąjungai. Tai toks būtų bendras kontekstas ir e, teminės sritys, kurias ypač akcentuojame šiame dokumente. Pakeitimus e, reikia įteikti iki gruodžio 15-osios. Manau, kad turime galimybę dirbti drauge, turime dirbti drauge tam, kad kad pasiektume bendro rezultato ir man tikrai džiugu e, džiaugtis galimybę dirbti su visais šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi, kad rengiant šį pranešimą, kaip ir visus kitus, pavyzdžiui, dėl kurių balsavimo praėjusią savaitę, vyks konstruktyvus mainai ir darbas ir kad pamatysime, kad užimdumo komitete dirbantis nariai geba siekti konsensuso ir e, spręsti problemas, kurios yra aktualios mums visiems. Ir pasiūlę sprendimus galėtume paskatinti konkrečius politinius sprendimus ES mastu. Taigi, šiandien esu pasiruošusi dirbti su jumis ir su visomis frakcijomis. Ačiū. Vielen Dank. So. Ačiū. Pirmiausia, Javi Lopes. Ir turiu visiems priminti, kad e, laiko turime nedaug, kiekvienam klausimui skirta maždaug po 20 minučių, taigi paskubėkime. Dabar žodis Havi. Eh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, už pateiktus paaiškinimus. Tikrai su jos požiūriu sutinkame. Ir manau, kad e, tikrai iššūkiai nemažai ir šiame komitete ir e, reikia visiems dirbti kartu, kad galėtume su jais susidaroti. Na, su kalbėtos po, teiktų požiūrių sutinku, ypač atsižvelgiant į tai, kas vyko pastaraisiais mėnesiais. Deja, sustarė įspūdis, kad mums nepavyksta tinkamai spręsti problemų. Jeigu sustotume ir pažvelgtume į vykstančią diskusiją, matome, kad Europos komisija vaidino svarbų vaidmenį, kad pateikė svarbių pasiūlymų, tačiau labai dažnai taryba uh, nesugebėjo duoti tinkamo atsako tai kriziai, per, tai migracijos kriziai, kurią išgyvena Europa pastaruoju metu. Iš tikrųjų, atvyko tūkstančiai žmonių ir tai vyko per trumpą laikotarpį. Suprantu, kad reikia spręsti problemą, manau, kad visi su manimi sutiksite ir e, būtina apie tai kalbėti tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga turi vykdyti savo įsipareigojimus, e, numatytus Ženevos konvencijoje ir žmonės susidurinti su krize turi e, gauti pagalbą iš mūsų. Tačiau reikia pagalvoti ir apie jų socialinę integraciją, apie jų užimtumą ir tai užtikrinti įmanoma tik tais e, tuomet, jeigu dirbsime kartu ir sutelksime politinės ir socialinės pastangas šiam tikslui pasiekti. Taigi pritarėme tam, ką sakė kalbėtoje, manau, kad mums e, pavyks tinkamai apsikeisti nuomonėmis, tačiau pirmiausia, norėčiau e, papildyti ir pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, reikia pagalvoti, iš kur gausime lėšų. Žinoma, galima lėšų gauti iš Europos socialinio fondo, tačiau reikia labai aiškiai parodyti, kad negalima paimti tų lėšų, kurios buvo skirtos pažeidžiamiausios visuomenėms grupėms ir jų panaudoti migracijos rautams valdyti. Tai iš tikrųjų labai jautrus klausimas. Manau, kad reikia kovoti su ekstremizmu. Tai sakė ir kalbėtoja. Tačiau problema yra daugialypė. Taigi, jeigu naudosime Europos socialinį fondą pagalbai migrantams ir neišnaudosime fondo e, paramai kitoms visuomenės grupėms, e, e, kils interesų konfliktas ir tai tik duos naudos ultradešiniesiems. Taigi turime gerai apsvarstyti, iš kur gausime lėšų. Reikia pažiūrėti, kad lėšų užtektų ir migrantams, ir pažeidžiamiausiams visuomenėms grupėms, reikia sukurti atitinkamus mechanizmus, kalbinės kompetencijas, socialinės paramos kompetencijas. Ir iš tikrųjų Europos komisija turėtų būti stipri ir išlaikyti stipras pozicijas diskusijose. Manau, kad tai būtina padaryti. Ačiū. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal danke ich der Kollegin. Ačiū, Ana Gerika. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, noriu padėkoti poniai Moranšartijai už tai, kad e, pristatė dokumentą. Kaip e, parlamento nariai iš Vokietijos, aš visiškai pritariu raginimui tinkamai, kaip parlamento narys iš e, Vokietijos visiškai pritariu jūsų raginimui tinkamai įgyvendinti priemonės. Žinoma, kyla klausimas dėl prieglopščio prašytojų. Ir tie, kurie nedaro nieko, neturėtų gauti jokių pinigų. Mes taip pat turime galvoti ir apie darbdavių e, padėties teisinį užtikrintumą. Taip pat turime atsargiai vartoti tam tikrus žodžius. Ne kiekvienas migrantas yra pabėgėlis ir ne kiekvienas pabėgėlis yra migrantas. Turime daryti skirtumą. Mes turime pradėti daryti skirtumą kad e, tai suprastų ir mūsų piliečiai. Mes turime e, suteikti galimybę šiems žmonėms grįžti namo, kai tik tai yra įmanoma. Čia mes kalbame apie ypatingą viduržėmio e, jūros regiono padėtį. Ir manau, kad kiekviena šeima, kuri neįlipa į laivą ir neplaukia per viduržėmę jūrą, yra visų laimėjimas. Taigi sustabdykime mm, žmonių gabentojus, dirbkime su kilmės šalėmis. Daugelis žmonių kenčia nuo ISIS teroro ir negali grįžti į namus. Aš prieš e, keletą savaičių lankiausi Jordanijoje, ten esančioje pabėgėlių stovykloje. Ir viena sustikau, susipažinau su jauna, su maža mergaitė Mirijam, kuri gimė Irake, vėliau buvo priversta keltis ir jis svajoja tapti gydytoja kaip jos mama. Manau, kad reikia suteikti e, žmonėms e, galimybių. Kitas dalykas vyksta ES ir AKR asamblėje. Ir daug kas dabar įspėja, kad yra tikimybė, jog gali susijungti Boko Haram ir ISIS. Mes turime apie tai galvoti, turime stengtis, kad viduržėmio sąjunga vėl pradėtų veikti. Taip pat turime dirbti ir su Afrikos sąjunga. Taigi imkime darbo visais šiais klausimais. Dėkuoju. Dabar Enrikė Karvei Šambu. Mm, pirmininkė, E, na, pirmiausia, pakalbėsiu prancūziškai, vėliau ispaniškai. Tikiuosi, kad pavyks kalbėti trumpai. Na, sureaguosiu tai, ką sakė ponė Moranšambie. Ji kalbėjo apie didelius svarbius įvykius vykusius praėjusią savaitę ir mūsų pasiektus susitarimus. E, Turiu pasakyti, kad ponios Moranšartie darbas e, yra priimtinas, nors galbūt ne, ne viskam pritarsiu. Na, sukurtas geras e, darbas mūsų toles, geras pagrindas mūsų tolesniam darbui, bet norėčiau pasiūlyti keletą kalbinių korekcijų. E, Visų pirma, kai kalbama apie mm, pabėgėlius, kurie atvyksta gyventi į Europą ir kalbam apie jų integraciją į Europos visuomenę. Ne, mes čia kalbame ne apie pabėgėlius, reikia kalbėti kalbėti apie jų norą integruotis. Ir didelis skirtumas tarp pabėgėlių ir migrantų yra tas, kad pabėgėliai paprastai tikisi grįžti į savo šalį, kai ten įsivyraus priimtinos e, gyvenimo sąlygos ir demokratija. Be to, yra ir kitokių migracijos formų. Pavyzdžiui, azijiečiai niekada nekėlė integracijos problemų. Taigi reikia kalbėti apie valią, norą integruotis, tai yra socialinės politikos dalykas, žinoma, reikia ir tam tikros profesinės pagalbos, tai didina norą integruotis. Kitas dalykas, kad komisija yra įspėta apie pavojus, kuriuos kelia šešėlinis darbas. Na, žodis pavojus, žodį pavojus reikėtų vartoti gana atsargiai. Na, mes juk gyvename tokioje realybėje, kur yra pavojų ir reikia siekti teisėto darbo, bet aš norėčiau siūlyti žodį pavojus, keisti žodžiu iškraipimais ar kažkokiais kitokiais e, posakiais. O dabar e, kalbėsiu ispanų kalbą. Pereisiu prie ispanų kalbos. E, kalbėsiu trumpai. Dabar kalbėsiu ispaniškai nu, ir tikiuosi, kad kas nesupranta ispaniškai, jūs dės ausinės ir taip toliau. Manau, kad reikia veikti atsargiai. Ir sutinku su ponu Lopes, savo kolega Javi Lopes, kolega parlamento narių, kad reikia atsargiai veikti, kai kalbama apie Europos socialinio fondo lėšų naudojimą, nes e, iš tikrųjų e, veikia tokios jokingos, e, tiesiog antieuropietiškos jėgos, kad tokių jėgų akivaizdoje mums reikia labai aiškiai apgalvoti savo veiksmus ir paskirstyti pastangas. Galbūt reikėtų sukurti atskirą fondą sakykime, Europos migracijos fondą, kad e, nebūtų varžybų tarp fondų e, ir nereikėtų e, skirstyti vieno fondo lėšų vienos, vieniems ir kitiems. Be to reikia ir migrantus kažkaip įskirstyti į kategorijas, nes, kaip jau Seutoje ir Melyjoje pastebėjome, yra įvairiausių migrantų. Vieni migrantai yra patenkinti dirbdami statybose, kiti nori kiek įmanoma geriau integruotis ir dirbti geresniuose darbuose. Taigi reikia labai gerai viską apgalvoti. Ir pažiūrėkime į pranešimo pavadinimą. Ehm, poreikis nustatyti holistinės požiūrį migraciją. Čia komisija ir taryba turi atsibusti ir išgirsti, ką sakome. Reikia pagalvoti apie užimtumą ir taip pat pozityvę viziją dviem aspektais. Visų pirma, reikia suvokti bendros ES darbo rinkos poreikius ir taip pat, ir šioje srityje dirbu labai ilgai, Jeigu mes holistiškai vertinsime migraciją, savanorišką migraciją, tvarkingą migraciją, imigraciją ir asmenys, kurie nori pasilikti šalyje, tai kuriant integruotą politiką reikia atsižvelgti ir į demografinius iššūkius. Nes kai kuriuose šalise demografiniai iššūkiai yra labai rimti, pavyzdžiui, jūsų šalyje pirmininkė arba mano šalyje. Taigi reikia e, į tą integruotą migracijos programą pažvelgti plačiai Reikia atšvelgti į ES darbo rinką, į užimtumą, į nedarbą ir taip pat į migracijos srautus ir jų poveikį visuomeniai. Tai jūs žinote iš socialinės apsaugos ir paramos programų. Ačiū. Toliau ponas Patrik Ry, Jen Lambert taip pat nedalyvauja posėdėje, tačiau jis pateikė atsiprašymą raštu, jis dalyvauja kitame posėdėje, todėl Laura Agėja FDD vardu. Ačiū pirmininkė ir ačiū pranešėjai už pateiktą nuomonę. Aš norėčiau patvirtinti, kad galite tikėtis mūsų bendradarbiavimo šiuo klausimu Mes esame pasirengę dirbti kartu ir visokiojopai prisidėti prie šios nuomonės. Noriu išskirti keletą esminių aspektų, nes e, mūsų prašoma pateikti holistinį požiūrį, bendrą požiūrį. Ir nustatant tokį požiūrį reikia atsižvelgti į realybę ir nuolat matome, kaip ta realybė keičiasi, kaip tikrovė keičiasi. Ir valeto viršūnių susitikime taip pat matėme, kokie yra pokyčiai. Ir tiesą sakant, keletas frakcijų pasielgia visiškai priešingai, negu mes tikėjomės. Žinoma, sprendimus priimti nėra lengva, tačiau negalima sakyti vieno, o po kelių dienų elgtis visai kitaip. Net e, jeigu mes e, visos 28 šalis turime teisę į nepriklausomą nuomonę. Džiugu, kad e, kalbama ir apie vidutinio laiko tarpio ir apie ilgalaikius veiksmus. Tai reiškia, kad mes žvelgiame tolyn. Tačiau reikia ir skubių priemonių, nes labai dažnai mes nesusitvarkome su skubos situacijomis, mums nepavyksta paskirstyti, pavyzdžiui, 200 tūkstančių pabėgėlių. E, mes buvome nusiteikę tai padaryti, tačiau nepajėgėme, mums pavyko paskirstyti kur kas mažiau. Taigi labai svarbu žiūrėti ir į vidurio laikotarpį, ir į į ilgalaikę perspektyvą, tačiau svarbiausia kovoti su dabar kylančiais iššūkiais. Dabar dėl lėšų. Nemažai valstybių galvoja apie finansavimą konkrečiai savo šalies kontekste, tačiau reikėtų galvoti ir apie bendrą finansavimą, apie bendrą fondą, ir to fondo lėšų paskirstimą bei stebėseną. Be to, žinoma, galėtume pasinaudoti socialinės integracijos programomis ir užtikrinti, kad migrantai galėtų dirbti ir integruotis į visuomenę. Iš tikrųjų, darbo bus labai daug Ir labai dažnai mums sakoma, kad mes dirbame neveiksmingai, kad me, mums nepavyksta pasiekti savo tikslų. Ir iš tikrųjų pradėsime apskritai bijoti veikti. Be to, nepamirškime, kad e, yra ir kalbos barjeras. Kartais e, reikia užtikrinti profesinį mokymą, bet mes nesugebame netgi suvokti, su kuo turime reikalą. Mes nežinome, kas per žmonės yra tie migrantai, mes nekalbame jų kalba, mes nepažįstame jų kilmės šalių. Taigi yra daug esminių ir labai rimtų problemų, kurias reikia skubiai spręsti. mes, kaip užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, turėtume vaidinti labai svarbu vaidmenį. Jeigu norime užtikrinti integraciją, turime dirbti veiksmingai. Turime užtikrinti nors minimales gyvenimo sąlygas, minimales darbo sąlygas, pagarbą žmogaus orumui. Dažnai mums nepavyksta to užtikrinti migrantų atžvilgių. Na ir stengsiuosi ir savo indėlį dėti iš tekstą. Ačiū. Grazie, poche parole, perché finché noi... Ačiū, sako ponia Bitsoto. Trumpai. Kalbame apie migraciją Italijoje, kaip ir kitos kaimininėse šalise. Pas mus atvyksta tūkstančiai migrantų, tačiau daugybė žmonių atvyksta į šalį slapta, prasmunka ją, nemažai jų yra ekonominių migrantų. Kai kuriais atvejais reikia pusantrų metų, kol e, parengiamas, kol, kol jie suteikia, pra, patikė pabėgėlio statuso, prašymą pristatyti pabėgėlio statusą, e, taip pat tie žmonės tiesiog klajoja po šalį, kartais gyvena didelėmis grupėmis viešbučiuose ir tai sukuria įtampą. Sulaukėme įvairiausių pranešimų gerų mm, pranešimų apie gerus ketinimus, tačiau viskas kol kas lieka tik popieriuje, nes nežiūrint nieko, situacija pas mus tik pablogėjo, nes man atrodo, Europa nežino, kaip spręsti migracijos problemą, nes akivaizdu, kad mes nesame pasirengę tą problemą spręsti, atremti ją taryba ir komisija tikrai dar nebandė iš tikrųjų mm, spręsti to klausimo. Europos parlamentas daug kartų yra apie tai kalbėjęs, akcentuoja, kad migracijos klausimus, pabėgėlių socialinę situaciją reikia spręsti, bet aš matau, kad Italijoje jų padėtis visą laiką prastėja. Kai kurie kolegos, kurie pasisakė, sako, kad mes migracijos klausimo imamės Ir e, e, radikalus dešinieji labai garsiai kalba apie tai. Tačiau aš nepriskiriu save radikaliems dešiniesiems. Aš girdžiu, ko žmonės nori. Žmonės prašo Europoje, kad būtų sprendžiama migrantų problema. Tai nesusiję su priklausomu radikaliam ar neradikaliam politikos sparnui. Turime būti ryštingesni, netgi čia Europos parlamente, nes negalime sauliaisti ir toliau palikti situaciją ne, ne, nespręsta. Negalime atidėti to klausimo iki kitos vasaros arba iki kito nevarusio viršūnių susitikimo migrantų klausimais, nes kasdieną pas mus į mūsų šalis atvyksta žmonės, kuriems reikia kokios nors pagalbos. Reikia juos tiesiog patikrinti, reikia išsiaiškinti, iš kur jie atvyko ir turėti drąsos išsiųsti juos. Europai reikia tą padaryti. Reikia juos e, e, grupuoti, rušiuoti ir išsiaiškinti, ar žmonėms reikia kokios nors pagalbos, jei ne, juos reikia tuomet siūsti atgal į namus. Ir turime būti pakankamai drąsus mm, ir suskirstyti juos į grupės. Dank u wel, voorzitter en collega's als ECR schaduwrapporteur van het INI-rapport. Ačiū, esu šešėlinė pranešėja kar frakcijoje. E, dėl šio libe komiteto pranešimo, dėl e, pabėgėlių e, E, strategijos. Visų pirma, noriu padėkoti už nuveiktą darbą, rengiant šį pranešimą. Noriu pas, pa, pa, pakomentuoti antrąją pastraipą ir pasaky, noriu pasakyti, kad aš teiksiu pakeitimų. Reikia tą e, tekstą suformuluoti tiksliau. Turime pareikalauti, kad komisija pasinaudotų savo teisėkros iniciatyvos teisę ir peržiūrėtų pamatinę e, pabėgėlių direktyvą ir, ir taip pat. E, pateiktų pasiūlymų dėl Ženevos protokolo gyvenimo. Pagal tą protokolą visi pabėgėliai nuo pirmos atvykimo į mūsų šalis dienos turi tokias pat teisės kaip ir kiti žmonės, kurie čia, kurie mūsų šalyse dirba daug metų ir moka socialinės įmokas. Pavyzdžiui, gal nepakalbėkime Belgiją. Ir tai sukelia didžiulį gyventojų nepasitenkinimą Tai aktualu ir kalbant apie asmenų perkelimo, perskirstimo sistemą. Dar vienas susijęs dalykas, tai galima, galimas nedarbo problemos paštrėjimas. Koks pabėgėlis e, e, ims, e, priims darbo pasiūlymą už 600 eurų per mėnesį. Taigi, kolegos, mano žinia yra štai kokia. Valstybės narės privalo vykdyti savo e, nacionalinę migracijos politiką ir pasitelkti galiojančią direktyvą lankščiai, kaip ir pabėgėlių teisų e, konvencija. Kolegos, noriu paraginti jūs paremti mano pakeitimo tekstą, nes netrukus jį visiems išsintinėsiu. Ačiū. Ačiū toliau poniai, žodis poniai Kozlovskai. Ačiū kolegos ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti ponę Moran Šartyje, kuri labai tiksliai ir teisingai išdėstė pabėgėlių politikos prioritetus - integracija, kontrolė, stebėsena, priežiūra. E, šio masto reiškinys yra didžiulis. Todėl mes esame tiesiogiai suinteresuoti sudaryti pabėgėliams galimybę dirbti ir patiems susimokėti už savo būstą ir užsidirbti pragyvenimui. Todėl labai svarbus būtų penktas šio pasiūlymo punktas, kuriame kalbama apie kvalifikacijų pripažinimo procedūrą ir raginimus ją paspartinti. Kartais ta procedūra užtrunka metų metus. Tarkim, atvyks Europo gydytojas, kuris daug metų laukia, kol, kol jo e, profesinis išlanimas bus pripažintas, jis negali dirbti, jo įgūdžiai silpsta ir procedūra užtrunka nepagristai ilgai. Mes esame suinteresuoti tai pakeisti. E, ir, ir, migranto, ir migranto atveju, ir, ir Europos visuomenės atveju. Todėl turime paspartinti šios procesus ir suteikti migrantams galimybę būti ekonomiškai nepriklausomiems. Turime apie tai kalbėti, kalbant apie migracijos klausimus bei e, vykstant platesnėms diskusijoms. Šis klausimas neišspręstas ir ES viduje. Todėl turime išnaudoti šią galimybę apie tai kalbėti. Visi su integracija susiję klausimai yra svarbus darau prielaidą, kad dėmesys švietimui ir prieigai prie šventimo yra savaime suprantamas dalykas. Tai susijęs su kalbomis, e, kalbų žinimas, žiniomis, bet ne tik. Galiausiai reikalinga veiksminga kontrolės sistema, e, kalbant apie žmonės, kurių prieglapšio prašymai nėra patenkinami. Nežiūrint į nieką, du trešdaliai tokių žmonių pasilieka ir jų, jų skaičius mūsų teritorijose vis didėja. Ir neturime tikslių duomenų apie tai, kiek tokių žmonių yra, bet žinome, kad ta grupė nuolatos didėja. Ir gali būti, kad netrukus tie neteisėti migrantai susilauks vaikų, uh, kurie neteisėtai e, bus auginami ES. Nereikia daug dėlės vizuotas, kad įsivaizduotum, kas su tais vaikais nutiks. Jeigu net, tie vaikai neturės galimybės mokytis, jie netrukus taps grėsme. Net, net jei ir techniškai kalbant, jie, yra, Euro, jie bus europiečiai. Čia kalbame ne tik apie moralinės vertybės, apie tų žmonių gyvenimo kokybę, bet ir apie mūsų bei jų saugumą. Ir galiausiai porą žodžių apie Melinosios kortos direktyvos peržiūrą ir teisėtus migracijos kanalus. Dažnai šį klausimą pamirštame, nes jį nustelbė kitos problemos siejamos su neteisėta migracija. Tačiau tas klausimas išlieka labai svarbus. Kai kurie nelegaliai čia atvykstantys žmonės galėtų atvykti legaliai, jei, jei tokie galimybė egzistuotų. Atvykę legaliai, jie galėtų prisidėti prie mūsų ekonomikos plėtojimo. Užbaigdama norėčiau padėkoti pranešėjai už visus jos gerai parengtus pasiūlymus. Ačiū. Konstantinka Kūneva. Pone Kūneva. E, ačiū. Noriu padėkoti poniai Moran Šartie. Ji visada puikiai dirba, bet e, šį kartą norėčiau pateikti porą pastabų dėl jos parengto dokumento. Visų pirma, Europos Sąjungoje nėra aiškaus noro, bent jau taryboje nėra aiškaus noro tinkamai spręsti šį klausimą. Daugelis žmonių, su kuriais kalbu, sieja terorizmo problemą su mm, pabėgėlių klausimais ir dėje nemažai valstybių narių naudojasi tuo kaip pretekstu uždaryti sienas ir e, palikti e, pietų Europos šalis, Italiją, Graikiją, vienas spręsti šias problemas. Svarbu migrantams suteikti galimybę integruotis į juos priimančią šalį, tačiau prieš tai turime aiškiai apsispręsti, kokiu priemonių reikia, kad tai vyktų tinkamai. Ir čia reikėtų kalbėti apie integraciją į darbo rinką ir Čia tikrai reikia dar daug ką nuveikti, ypač stengiant suderintis e, pasiūlą ir paklausą. Jeigu nespręsime šių esminių problemų, tai situacija labai greitai gali tapti nevaldoma. Mums reikia tinkamo plano, turime aiškiai vardyti, ką gali migrantams pasiūlyti kiekviena valstybė narė, kad galėtume e, kurti solidarumu grindžiamą Europą. Ačiū toliau, ponas Fontulės. Ačiū, pirmininkė. Europa turi aiškiai um, nuspręsti, ko nori. Ponas Junkeris kalbėjo apie tai, kad dėl gyvenimo e, seniai, gyventojų senėjimo, dėl sensančios visuomenės mums reikia dešimčių tūkstančių migrantų. Tačiau mm, mes taip pat turime suprasti, kad kai kurie migrantai nėra pabėgėliai, jie yra ekonominiai migrantai, ieškantis geresnio gyvenimo savo šeimai. Tačiau reiktų pripažinti, kad Europa nenusekliai ir neaiškiai E, elgesiu su šiais žmonėmis. Su kai kuriais iš pabėgėlių į Europą prasmuko ir teroristai, kai kurioms valstybėms narėms atrodo, kad jos turi uždaryti savo sienas ir žinoma, dabar e, kaltinimai yra metami Graikijai, nes ji neužregistravo tų žmonių. Ką, tačiau ką mes galime daryti, e, kai mūsų krantus pasiekia tūkstančiai žmonių? yra metami kaltinimai, kad Graikijos sienos yra visiškai keuros, neapsaugotos ir dėl to į Europą atvyksta tūkstančiai migrant, pabėgėlių. Neužmirškime, kad svarbi didelė problema Graikijoje yra nedarbas ir jeigu tie žmonės nebus gražinti, Graikija susidurs su ta, dar didesnėmis problemomis. E, šalis turi būti įtikintos priimti e, žmonės, kurie iš jų išvyko, bet e, daugelis tų šalių, į kurias norima gražinti migrantus, e, nesilaiko jungtinių tautų principų. Ačiū kolegos, prieš suteikdama žodį Europos komisijos atstovams, e, norėčiau pats pateikti porą trumpų pastabų. E, Vyksta intensyvios diskusijos mūsų darbo tvarkė esančiais klausimais ir jas girdėdamas noriu paprašyti drausmės. Norėčiau priminti ponios Moran Šartie kreipimasi, e, kurį ji išsakė savo pasisakymo pabaigoje. Mes čia kalbame apie žmonės, o vykstančioms diskusijoms kai kas tai užmiršta. Asmeniškai manau, kad niekas, ne vienas žmogus nėra nelegalus. Noriu tai akcentuoti. Turime vengti e, tokios situacijos, kai e, pabėgėliai bus supriešinami su pačiais neturtingiausiais mūsų visuomenės nariais. Negalima supriešinti šių dviejų grupių. Kita pastaba. Turime labai rūpestingai atskirti terorizmo problemą ir pabėgėlius, o dėja taip e, yra ne visada. Norėčiau paraginti jūs atsižvelgti į e, pranešėjos žodžius. Turime Europos agentūrų, kurios tikrai gali daug ką nuveikti, pripažindamos ar pritaikydamos kvalifikacijas žmonių, kurie E, atvyksta iš už Europos ribų, tačiau reiktų prisiminti ir, kad yra tam tikrų reguliuojamų profesijų, kurios yra saugomos, turiu galvoje slaugytojas ir gydytojus. Taigi, e, kalbant apie kvalifikacijas, reikia būti tikriems, kad tos kvalifikacijos, kurios pripažįstamos, yra pakankamos. Ir dar norėčiau Jums parekomenduoti pasiskaityti laikraštį Financial Times. Galbūt nustepsite išgirdę, kad aš cituoju Financial Times, bet e, turiu pasakyti, kad praėjusią penktadienį perskaičiau ten labai įdomų straipsnį, kuriame buvo lyginamas 30 metų karas ir konfliktas Sirijoje. Ir buvo pasakyta, kad tai, ką 30 metų karas padarė Europai, reiškia tai, kad tuo metu, kad persipinė e, labai daug e, galių, daug interesų ir pagalvokite apie tai, kalbėdami apie pabėgėlių gražinimą. Tačiau tai yra mano asmeninė pastabą. Teiksiu žodį Europos komisijos atstoviai. Prašom. Keine Bemerkung seitens der Kommission? Ar nėra komisijos atstovų? yra. Ačiū, pirmininkė. Ši tema mums yra labai svarbi, labai delikati. Mes čia dirbame su kolegomis iš vidaus reikalų direktorato, o užimtumo generalinio direktorato vardu galiu pasakyti, kad mes gilinamės šį klausimą ir atsižvelgėme į e, Europos parlamento narių pastabas, ypač ta, m, tas pastabas, kurios susijusios su mm, Europos socialinio fondo lėšų naudojimu. Mes jau kalbame su valstybėmis narėmis, svarstome, kaip jos galėtų geriausiai pasinaudoti šio fondo lėšomis integruodamos e, asmenis. Ir žinoma, mes mm, galvojame apie šių asmenų kategorijas, tengiamės tinkamai atskirti migrantus, pabėgėlius, tuos asmenis, kuriems yra suteikiamas prieglopstis kad galėtume geriau orientuoti savo veiksmus ir tinkamiau paskirstyti lėšas. Manau, kad šiuo metu ne tik užimtumo generalinis direktoratas, bet ir kisos, kitos komisijos tarnybos jie ieško įvairių būdų, kaip geriau integruoti šios žmonės į visuomenę, kokias programas, projektus įgyvendinti Taip pat um, galvojama apie kalbas, apie švietimą ir profesinį mokymą. Visus šios dalykus mes labai rimtai vertiname ir žinoma atsižvelgsime ir jūsų darbo rezultatą. Ačiū. Ačiū. Terminas teikti pakeitimus yra gruodžio 15 diena vidurdienis bus balsuojama komitete e, vasario 18 dieną, o kada balsuos Teisės reikalų komitetas dar nėra žinoma. Plenarinėme posėdėje balsavimas šios, šio klausimo numatomas kovo mėnesį. Dabar pereikime prie dešimto punkto. Naujos teritorinio vystimos priemonės sanglaudos politikoje 2014. Jums. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pristatyti e, regi, nuomonę dėl regi komiteto pranešimo rengiamo savo iniciatyvą dėl naujų teritorinių vystimosi priemonių e, integruotos teritorinių investicijų. E, šioje nuomonėje aš nagrinėjau finansinių priemonių užimtumo aspektus, e, įvardyju tų priemonių privalumus ir trūkumus. Visų pirma, akcentuoju, e, kaip svarbu taikyti e, požiūrį iš apačios į viršų, taip pat kalbu apie socialinį verslumą ir užimtumą. Šis taikomas metodas, kuris buvo perimtas iš ankstesnės lyder programos, yra labai svarbus, suteikiant galių vietos valdžios institucijoms ir užtikrinant tvarų kaimo vystimasi. Pakalbėsiu apie dvi priemonės, kurios gali būti finansuojamos iš visų Europos struktūrinių fondų. Jos yra skirtos e, ir kaimo ir miesto vietovėms. Tačiau turiu pasakyti, kad e, integruot tos teritorinės investicijos ir bendruomeninės vietos vystimasis, e, šios priemonės nesulaukia pakankamai dėmesio ir nėra vis iki galo žinomos galimiems naudos gavėjams. Taigi komisija ir valstybės narės turėtų siekti patobulinimų šioje srityje. Užimtumo aspektas yra akcentuojamas, tačiau jį reikėtų akcentuoti dar labiau. Remiantis strategija Europa 2020 ES e, lėšos turi būti visų pirma panaudojamos užimtumui skatinti. O čia turiu pasakyti, kad e, Europos socialinio fondo lėšos nedaug, lėšų nedaug skiriama mano minėtoms dviem priemonėms - ITI ir CLLD. Taigi aš dirbu su kitais pranešėjais, kurie rengia pranešimus dėl šių priemonių. Aš manau, kad mes kartu su Regi komitetu stebėsime ir kaip vyksta darbas valstybėse narėse. Ir kaip bus atliekama laikotarpio vidurio peržiūro 2017 metais, mes pateiksime pasiūlymų. Norėčiau E, dabar padėkoti konsultantams, patarėjams už jų bendradarbiavimą ir nekantrai lauksiu jūsų pastabų arba pakeitimų. Ačiū. Dankeschön. Jetzt jeder der Schattenbericht. Ačiū. Dabar išklausysime šešėlinių priešėjų po pusantros minutės kiekvienam. Pirmiausia, Jurgi Perinskiai. Ačiū pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Šadrovai už labai aktualią nuomonę. Aš apsiribosiu trimis pasiūlymais, trimis pastabomis. Pirmiausia, ITI e, ir BVP labai yra reikalingos iniciatyvos ir todėl mes prašome valstybės narės teikti pagalbą regionų ir vietos valdžios institucijoms įgyventinančias iniciatyvas norime, kad jos būtų pasirengusios tai padaryti. Be to šios iniciatyvos, integruota teritorinė investicija ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra, bus sėkmingos tikrai tada, kad jeigu joms pavyks atliepti vietovėms ir regionams kylančius iššūkius. Taigi reikia labai aiškiai nustatyti tikslus. Ir trečias dalykas, apmaudu, kad šioms iniciatyvoms numatyta tik ribota parama iš Europos socialinio fondo. Ir tiesą sakant, galima teikti paramą iš teritorinio vystimosi paketų e, ir nacionalinių strategijų vietos ir regioninių lygių. Ačiū. Ačiū, Enrique Terbesijus. Ponas Gerikin. Lybė komiteto vardu aš norėčiau padėkoti poniai Šodrovai e, už nuomonę, o dėl nuomonės turinio sutinku su e, jos pateiktų požiūrių, ypač e, su pateiktomis nuorodomis į mažasis ir vidutinės įmonės ir regioninės įmonės. Be to, pabrėžiamas ir poreikis įtraukti e, regioninio ir vietos ligmens veikėjus. Mano manimu, reikia pabrėžti šios dalykus. ES lėšos neturėtų būti naudojamos nacionaliniams strategijoms subsidijuoti. Užuot tai darius, reiktų papildyti nacionalinės programas ir jas išplėsti, atsižvelginti valstybių narių sprendimus. Reikia užtiksinti tinkamą lankstumą ir tinkamą paramą atsižvelgiant į vietos poreikius ir užtikrinti finansavimą ten, kur jis labiausiai reikalingas. Žinoma, taipogi būtinas tinkamas auditas ir kontrolė. Europos komisija turėtų atitinkamai įvertinti ir stebėti vykdomas strategijas užimtumo ir socialinių reikalų rytyje, bei pažiūrėti tų strategijų įtakas e, darbo vietoms ir užimtumui ilgalaikėje perspektyvoje. Be to reikia nustatyti prioritetus ir apmastyti, kodėl vieni veiksmai yra sėkmingi, o kiti ne. Be to reikia atsižvelgti į skirtingas valstybių narių socialinės ir ekonominės sistemas. Reikia dėti visas pastangas, siekiant užtikrinti, jog e, valstybėms netenka pernelyg didelė ir nepamatuota biurokratinė našta. Nes labai dažnai tai trukdo įgyvendinti į rezultatus orientuotą požiūrį susitelkiant vien į priemonės. Dabar dėl MFF pirmiausia reikia peržiūrėti ir perskirstyti prioritetus, taipogi reikia paskirstyti lėšas e, įvairioms biudžeto eilutėms. Tačiau bendras lėšų dydis, e, dėl kurio susitarė 2013-aisiais, turėtų likti nepakitęs. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad dėkoju pranešėjai iš nuomonę, taip pat nekantrai laukiu bendro darbo su kitais šešėliniais pranešėjais. Mes pasitengsime nešti savo indėlį į šį dokumentą. Ačiū. Pusantros minutės kiekvienam šešėliniam pranešėjai. Ponas Enrique. Aš kalbėsiu ponės Haken vardu, ji yra šešėlinė pranašė ir savo pastabose jis sako, kad dėkoja pranešėjui ir laikosi nuomonės, kad komis migracijos politika padės užtikrinti geresnės užimtumo galimybės. Ir kai dirbama bendruomenės lygmenių, potencialas dar labiau padidėja, nes bendruomenės inicijuota vietos plėtra yra labai gera programa ir padeda geriau suvokti iššūkius ir su jais tvarkytis, negu kad centrinio ligmens valdymas. BVP ir ITI e, turėtų būti įgyvendinami vietos lygmenių ir vietos veikėjai turėtų užtikrinti iš apačios į viršų orientuotą požiūrį ir užtikrinti tai, kad vietos bendruomenės iš tikrųjų turi sprendimų prieimimo galę, kad e, tai netaps tik e, atskirų langelių pažymėjimų. Reikia užtikrinti, kad BVP prisideda prie investicijų ir plėtros. Šešėlinė pranešėja tikisi vaisingai bendradarbiauti su pranešėju rengiant šį dokumentą. Tai tiek sako šešėlinė pranešėja, o aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad e, sprendimai labai dažnai slypi judume ir lankstume. Uh, reikia lankstaus BVP. Ir nepamirškime to, ką sakė pirmininkas. Mes esame žmonės, nesame medžiai, kurie uh, išauga ir visame atlieka vienoje vietoje. Taigi mes turime judėti. Knap an um den anderthalb Minuten vorbei. Dankeschön. Tatjana Ernst-Stankel. Kalbėjote šiek tiek ilgiau negu pusantros minutės. Dabar žodis Tatjanai, kurios nėra šiandien po pietų. Toliau Laura Adžėja, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū už nuomonės projektą, kurį parengė kolegė šioje nuomonėje yra daugybė e, aspektų, kuriems tikrai pritarėme, bet reikia kai kurių o, patikslinimų ir noriu apie tai pakalbėti. Kai kalbame apie augimą, norėčiau, kad būtų kalbama ne tik apie augimą, bet ir apie plėtotę, kad akcentuotume kokybinį augimo aspektą, ne tik kiekybinį kalbant apie lėšų panaudojimą e, mūsų šalių teritorijose. Sutinku, kad reikia siekti pažangos ir akcentuoti tvarę ir įtraukę plėtrą, tačiau turime kalbėti ir apie kokybę, augimo kokybės aspektą. Nemanau, kad žmonėms trūksta galimybių teritorijų lygmenių. Tiesiog nėra pakankamai informacijos apie tai, kaip užmėgsti tiesioginius ryšius tarp ES teritorijų. Ir reikia užmėgsti ryšius su tais profes, profesijų atstovais, profesionalais, ekspertais, kurie galėtų būti augimo varikliu. Kartais matome, kad lėšos panaudojamos atvirkščiai nereikėtų, e, panaudojam, pinigai panaudojami neveiksmingai. Svarbu yra ir stebėsena turime įsigilinti į tikruosius teritorijų poreikius, nes kai žinosime, ko reikia, tuomet galėsime geriau skirti tas lėšas. Ačiū. Ačiū. Toliau Elizabeth Moran Šartie. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegiai Mihailai Šoidrovai už jos pranešimą. Norėčiau grįžti prie nuorodų į Europos socialinį fondą ir e, jos minima vidurio laikotarpio peržiūra. Ir jūs, jūs apie tai kalbėjote, pirmininkė. Tai aktualu mums visiems. Dėl peržiūros. Tikriausiai prisimenate, kad diskusijose dėl e, šio finansavimo laikotarpio buvo iškilęs klausimas dėl Europos socialinio fondo ir daugelis kolegų norėjo jį sujungti su sanglaudos fondu be jokių skiriamųjų linijų. Aš suprantu, kad jie gali tarpusavėje konkuruoti, tačiau manau priešingai, kad e, Europos socialinis fondas turi tarnauti būtent tiems poreikiams, apie kuriuos kalbame šiame pranešime, tam, kad įrodytume jo reikalingumą ir kad galėtume siekti jo padidinimo, kol, kai, kai bus vykdoma to fondo įgyvendinimo vidutinė e, trukmės peržiūra. Todėl turime būti labai atidus, kad mes ne, nebūtume tuo komitetu, kuris kažkaip tai pastytų į pavojų šio fondo egzistavimą. Ačiū. Ačiū. Aš sutinku su jumis ir dabar komisijos vardu Martin de Braun. Labadiena. Noriu padėkoti už parengtą nuomonę, ji tikrai naudinga mūsų darbe. Noriu paaiškinti du dalykus. Kalbant apie BIVP, plėtoti Europos regionų fondas skirs 1,2 milijardus eurų šiam, šiam tikslui, o iš Europos socialinio fondo bus skirta beveik 1 milijardas eurų tam laikotarpiui. tarpiui Noriu pasakyti, kad iš abiejų fondų skiriamos ženklios sumos šiems tikslams. Taip pat e, pritarėme, kad mokymai yra labai svarbis rytis ir akcentuojame suinteresuotų e, grupių atstovams, kad labai, kad, pavyzdžiui, patirtis sukaupta Europos fondų lėšų valdyme yra labai svarbi ir kad reikia papildomų mokymų ir mes kūrėme papildomą tinklą, miestų tinklą, kuris apims visus miestus ir e, tas tinklas bus susijęs su teritorinio planavimo ir integravimo projektais ir taip pat bus susijęs su BIVP projektais. Ačiū pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 15 vidurdienio, balsuosime komitete sausio 25, o regioninių reikalų komitete vasario 15. Ir dabar perikime prie 11 darbo tvarkės punkto. Pranešimo autorių Teštandruk tema lyčių lygybė ir galių moteriams suteikimas kaip maninėme amžiuje. Ačiū, ponė pirmininkė. Skaitmeninimas pakeitė darbo vietą, tai apie tai nekartą esame kalbėję šiame komitete. Tačiau, jeigu viskas ir toliau taip vyks, e, vis dėlto šios tendencijos nepakeis vyrų ir moterų neligybės. E, moteris E, gauna mažesnį atlyginimą, jų skaičius informacijos technologijų sektorijoje tikrai yra per mažas ir savo pranešimo projekte raginu komisiją ir valstybės narės daugiau nuveikti, užsimant lyčių lygybės klaida informacijos technologijų srityje ir e, mokymuose šiuo klausimu. Reikia daugiau paskatų šiuose srityse. O, e, jisai ir yra galimybių pritraukti, pritraukti moteris, pasirinkti karjerą informacijos technologijose. Reikia užtikrinti, kad būtų gyventa 40 procentų moterų kvota įmonių valdybose, nepamiršti ir mokymų srities, reikia skatinti skaitmeninių kompetencijų įgyjimą. Komisija kalba apie tai, kad skaitmeninimas gali sukurti daugybę darbo vietų. Tačiau kokių darbo vietų turime ir apie tai kalbėti. Tai turi būti ne tik tai pagalbinės darbo vietos. E, mums reikia tikrų darbo vietų, kurios leistų žmonėms užsidirbti pragyvenimui. Būtų gerai suteikti moteriams galimybę geriau derinti šeimos ir profesinį gyvenimą, tačiau negalime skatinti neapsaugotų darbo vietų, kuriuose darbuotojai neturi jokių teisių, nes kitaip nepras, nepasieksime savo rezultatų. Toliau at, atlyginimų skirtumas. Kodėl negalima už tą patį darbą mokėti vienodai? Tai aktualu visose srityse, ypač informacijos e, ir ryšių technologijų srityje. Skaitmeninimas gali atnešti daug privalumų. Moterys gali prisimti daugiau pareigų, tačiau nepamirškime ir tokių dalykų kaip depresijos, atskirties, išsiekimo darbė rizika vyrams ir moteriams šių situacijų yra nevienoda. Apie šios dalykus kalbėjome kitoje. Tai, tai mūsų pirma nuomonė ir nebejoju, kad mes ją tikrai patobulinsime per diskusijas. Dėkuoju, panė Pone Koslovska. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją. Nuomonė yra tikrai gera, joje apžvelgiama dauguma svarbių pranešimo aspektų. Bet aš nepradėčiau dokumento nuo paminėjimo, kad nedaug moterų dirba informacinių ryšių technologijų sektoriuje. Žinoma, tai yra svarbu, nes kalbame apie gerai apmokamą darbą. Bet tas ta moterų ir vyrų segregacija darbo rinkoje ir yra viena iš priežasčių, kuri lemia darbo užmokesčio skirtumus. Bet aš šioje nuomoje norėčiau kitaip sudėlioti akcentus. Aš manau, kad reikėtų pasakyti, jog skaitmeninėme amžiuje pasikeitė visa darbo rinka. Aplinkybės, darbo aplinka, darbo e, vietų savybės e, yra kitokios, atsiranda naujos užimtumo formos. Ir mūsų komitetui tai yra iššūkis. Naujos darbo užimtumo formos gali būti teigiamas dalykas. Pavyzdžiui, dėl jų gali būti tapti lengviau derinti profesinį ir šeimos gyvenimą, kadangi atsiranda lankščių darbo formų, o tai yra naudinga visiems, kas nori ateiti į darbo rinką ir tuo pačiu metu auginti ir vaikus kliučių gali kilti, kelti ir lygos. E, taip pat manau, kad yra dar viena e, žmonių grupė, tai yra neįgalieji, kuriems naujos darbo formos suteiktų galimybę geriau derinti darbinį ir šeiminį gyvenimą. Ir atsiranda ir kitų pavojų, tai yra darbas 24 valandas per parą. Turi būti galimybė atsijungti, Mes, žinoma, visi dirbame ilgas valandas, bet e, kažkurio metu turime turėti galimybę išsijungti e, telefoną ir atsiriboti nuo darbo. Dar vienas aspektas - naujos darbo sutartis, nauji darbo metodai ne visada yra reglamentuojami įstatymu ir gali kilti tam tikrų problemų susijusių su darbo kodeksu ir socialiniu neapsauga. Reiktų atkreipti dėmesį ir į dar vieną dalyką. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis, jis yra labai svarbus. Skaitmeninis raštingumas turi būti skatinamas ir reiktų, reikia pripažinti, kad priklausomai nuo amžiaus gali būti lengviau ar sunkiau įgyti kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Vyresnio amžiaus žmonėms, kurie dar dirba, gali būti sunku neatsilikti nuo e, skaitmeninių technologijų. Jiems gali būti sunkiau prisitaikyti prie pokyčių ir dėl to jie gali netekti darbo. O tai ypač pasakytina apie moteris. Kuo nestabilesnė padėtis darbo rinkoje, tuo pavojingesnė darbuotojų padėtis ir tas skaitmeninis raštingumas gali būti tas paskutinis dalykas, kuris nulems, kad moteris neteks darbo. Naujos priemonės, naujos darbo formos skaitmeninėme amžiuje turi būti naudojamos tinkamai. Taigi tiek mano vardu noriu paremti tą raginimą įgyvendinti ponios Reding direktyvą dėl moterų skaičiaus valdybose. Atėjo laikas tai padaryti, mes jau pradedame nekantrauti. Ačiū, suteiksiu žodį ponui man, bet dar prieš tai kalbės šešiliniai pranešėjai, tai yra Paloma Lopes. E, kitos frakcijos nepranešė, kas yra jų šešėliniai pranešėjai. Na, tikrai norėjau paminėti, kas yra šešėliniai pranešėjai, bet matau, kad ne visi dalyvauja. Pirmiausia, žodis ponui Kerika. Ir gal tai, kad nedaug kas dalyvauja posėdyje, yra lemta to, kad net ne iki galo išsprendėme skaitmeninių technologijų klausimus. E, na, Amerikoje atliktas tyrimas rodo, kad skaitmenės technologijos paveiks 47 procentus darbo vietų. Vokietijoje atliktas tyrimas rodo, kad šios technologijos paveiks 58 procentus darbo vietų. Akivaizdu, kad šiems klausimams ateityje skirsime daugiau dėmesio, reikės juos išsamei aptarti. Tai tikrai nėra vienkartiniai pokyčiai. Dabar žodis ponui Gerika. E, šešėlinis pranešėjas nori padėkoti poniai Steinruk už darbą ir pridėti keletą pastabų dėl siūlomo teksto. Šešėlinis pranešėjas norėtų matyti daugiau pasiūlymų susijusių su skaitmeniniu įgūdžių gerinimu. Ir taip pat reikia imtis priemonių, kad būtų atblokuota direktyva dėl valdybos dirbančių moterų. Mes e, pritarėme, kad reikia įgyvendinti numatytą darbo atvarkę, bet galbūt atėjo laikas pagalvoti ir apie savanoriškas priemonės, kurios suteiktų galių moterims. Tos savanoriškos priemonės galėtų būti pritaikytos prie valstybių narių poreikių nacionalinių lygių, užuot reikalavus, kad būtų įgyvendinta direktyva. Taip pat reiktų siekti, kad priemonės tikrai duotų naudos moterims. Šešėlinis pranešėjas džiaugiasi, kad yra numatomas renginys e, susijęs su skaitmeninės technologijomis. Tame renginyje dalyvaus ir ponia Steinruk, ir ponia Renkė. E, jos abi aptars moterims verslininkėms atsiveriančias galimybės. Taip pat manoma, kad kai kuriama tokia aplinka, kur skatinamas verslumas, inovacijos, tai yra esminis dalykas suteikiant galių moteriams skaitmeninėme amžiuje. Ir labai apsidžiaugtume, jeigu pavyktų įtraukti nuotolinio darbo galimybių skatinimą, nes tai e, suteikia daugiau užimtumo galimybių moterims ir kitoms nepalankioje padėtyje esančioms grupėms. E, ir dar asmeniškai norėčiau e, pridurti, kad mes tikrai turėtume atsižvelgti ir į vyresnių žmonių padėtį, tėvų, ypač motinų padėtį reikia užtikrinti ir šiems žmonėms skirtų priemonių kokybę. Eh, Na, turiu pasakyti, kad mūsų šešėlinis pranešėjas nepateikė e, pastabų. Na, Galiu tik pasakyti, kad šešėlinė pranešėja mano, kad reikia derinti įgūdžius ir kompetencijas. Turime neužmiršti, kad e, skaitmeninimas gali būti priemonė darbo vietoms kurti, bet jeigu tai nebus tinkamai panaudota, jeigu nebus numatytos galimybės kaip naudoti šiomis priemonėmis, tai gali atsitikti taip, kad e, nemažai moterų, kurios neturi reikiamų kompiuterinio raštingumo įgūdžių, tiesiog nebetitiks e, reikalavimų, nebesugebės dirbti su naujomis technologijomis ir tai joms dėl to atsidurs pavojingoje padėtyje. Ir aš Tikiuosi, kad visas šias mintis jums perteiksiu pateikusi pakeitimus. Ačiū dabar Tomas Men. Taip, iš tikrųjų jūs esate teisūs, tai nėra kažkoks šalutinis klausimas, šis dalykas turės lemiamos reikšmės ateityje. Tai taip pat yra ir puikiai proga, kurią galime pasinaudoti, bet tam reikia tinkamos strategijos. Turime užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tai, kad ne visi domisi šią, šią temą nagrinėja keletas komitetų, kiekvienas komitetas e, pateikė savo įnašą, savo požiūrį. Man atrodo, kad šį klausimą sprendžia ir kūruoja šeši komisijos nariai. Taigi darbas gana fragmentiškas. Noriu padėkoti pranešiai, manau, kad e, jie tikrai tinkamai padirbės šiuo klausimu, bet negaliu pritarti vienam dalykui. Aš esu kilęs iš tokios vietovės, kur moteris daug geriau sugeba pasinaudoti galimybėmis, kur daugiau moterų yra įsitvirtinusios e, informacinių technologijų ir šių technologijų sektoriuje. Joms nereikia vytis vyrų. Jos turi galimybę įgyti reikiamą kvalifikaciją ir gerai dirbti šiame sektoriuje. Žinoma, mūsų komitetas turi užtikrinti, kad viskas vystytųsi tinkamai, mes turime parengti bendrą poziciją šio klausimu. Kaip jau sakiau, čia yra daug galimybių bet e, viskas nesiklostys savaime. E, šis procesas gali susidurti su pavojais ir mes turime dirbti racionaliai. Šis komitetas visada labai gerai e, vertina tikrąją padėtį ir manau, kad tai darys ir pranešėja ponia Steinrup. Taip, aš manau, kad taip ir bus. Ir nenoriu, kad kiltų nesusipratimų. Mes čia nekalbame, e, ar esame už ar prieš. E, skaitmeninimas vyksta ir jis paveiks visus biurus, visas darbo vietas. Ir mes turime galvoti apie šio proceso padarinius ir galimą poveikį darbo sąlygoms. Dabar e, Elisabeth Morė Šatė. Ačiū, aš noriu padėkoti Jūtai Štainruk už atliktą darbą. Na, mes, aš manau, kad naujų technologijų e, įsitvirtinimas e, profesinėme gyvenime tikrai įvyks. E, o kalbant apie moteris, norėčiau čia akcentuoti du dalykus ir ketinu pateikti dėl to pakeitimų. Taigi, pirmiausia, karjerų, lygybę karjerų prasme. Mes čia e, e, kalbame apie naują sektorių, tuo tarpu, kai neligybė yra įsitvirtinusi tradiciniuose sektoriuose. Taigi mes turime siekti, kad čia būtų užtikrinta ir moterų, ir vyrų karjerų lygybė. Ir antras dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra naujos darbo formos. Šios nau, gyveninančios naujas darbo formas reikia atsižvelgti į būtinybę derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Ačiū. Danke sehr. Seitens der Kommission gibt dazu eine. Ačiū. Ar Europos komisijos vardu kažkas norėtų pasisakyti? Taip, Europos komisija. Uh, Ačiū pirmininkė, norėjau Jums pasakyti, kad mes atidžiai klausomės diskusijų, mes e, iš tikrųjų šiam klausimui skiriame labai daug dėmesio, jis labai svarbus, kaip jau buvo minėta, mes norime užtikrinti e, lyčių pusiausvyrą, taip pat norime užtikrinti galimybę neįgaliesiems pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis. E, norime išnaudoti skaitmeninę revoliuciją ir jos teikiamas progas. Ir e, žinoma, mes e, išnagrinėsime visus šios ryties mokslinius tyrimus. Labai ačiū. Pakeis numatytas pakeitimų teikimo terminas. Tai nebėra gruodžio 12 vidudienis, pakeitimus reikia teikti iki gruodžio 10 dienos vidudienio. Komitete balsuosime sausio 25, o mm, vasario 17 dieną bus balsuojama žimtumo komitete, nežinome, kada bus balsuojama plenarnėme posėdėje. Dabar paskutinis klausimas mūsų darbo atvarkė - kovos skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į dėjančias namų ūkio išlaidas. Pranešėjas yra Tomas Meseris. Ar galėtumėt pranešimą pristatyti per septynės minutės, būtų labai gerai. Ačiū, pirmininkė, pasistengsiu staupyti laiko jums ir komiteto nariams ir pasistengsiu savo pasisakymą baigti laiku. Šešėliniai pranešėjai pateikė nemažai svarbių pakeitimų, kai kuriuos jų pakomentuosiu, tačiau negalėsiu pakomentuoti visų pakeitimų, nes jų buvo pateikta tikrai nemažai. Taigi paliksiu laiko ir šešėliniam pranešėjim, kad jie galėtų pašnekėti apie savo pakeitimus. Aš noriu padėkoti visiems kolegams už e, jų indėlį ir e, už e, konstruktyvų bendrą darbą. Mes renkėme kompromisinį pakeitimų tekstą ir nekantrai laukiu susitikimų su šešėliniais pranešėjais, per kurį aptarsime kompromisinius pakeitimus. Yra nemažai pakeitimų, jie plėtoja tekstą įvairiausiamis kryptimis Ir kaip atsimenate, tikriausiai iš mano pasisakymo, pirmą kartą svarstančiai pranešimą, aš esu visiems labai dėkingas už pakeitimus, nes ne viską pavyko išdėstyti taip detaliai, kaip norėčiau dar ir dėl to, kad e, puslapių skaičius yra ribotas. Aš tikiuosi, kad pavyks susitarti dėl formuluočių, ir pavyks susitarti dėl kompromisų. Tačiau labai dažnai visų nuomonės sutampa. Skurdas ir skurdo mažinimas, atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas, yra labai daugelybė problema. Ir tą problemą reikėtų ir spręsti, išnaudojant įvairiausius aspektus, įvairiausius veiksmus, mes e, tikime subsidiarumų principu. Tai yra tos problemos, kurios gali būti sprendžiamos vietoje, turi būti sprendžiamos vietoje, o tos, kurias reikia spręsti aukštesnių lygių, turi būti sprendžiamos aukštesnių lygių globaliai. Ir į šį principą stengiamės atsižvelgti ir visose pakeitimuose. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti protingų kompromisų. Visi šešėliniai pranešėjai pateikė tikrai daug gerų minčių išsamei visko nekomentuosiu, Tačiau norėčiau paminėti, kad socialinis būstas yra vienas, viena iš pagrindinių problemų. E, ir aišku, ne visuomet socialinių būstų yra pakankamai ir ne visuomet jie yra tinkamos kokybės kaip viešoji paslauga. Taigi socialinis būstas yra aktualus klausimas daugelį valstybių narių. Taip pat e, aktualus klausimas yra benamiai nors e, iš techninės pusės atrodytų, kad galbūt šis klausimas nėra mūsų kompetencijos rytis, tačiau tiesą sakant, e, benamių klausimas yra labai glaudžiai susijęs su skurdu ir yra labai dažnai labai e, plonas skiriamoji linija tarp uh, žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų ir benamių. Dėl kai kurių pakeitimų reikėtų iš tikrųjų keisti teksto struktūrą, todėl prašau visų šešėlinių pranešėjų kantrybės, mes ieškome geriausio būdo sudėlioti tekstą ir įtraukti visus pakeitimus. Ir dar kartą noriu pasakyti ačiū visiems šešėliniams pranešėjams už jų didžiulį indėlį į šį dokumentą. Ačiū. Labai ačiū. Taip, iš tikrųjų, jūsų laukia nemažas darbas, aš taip puikiai žinau. Pone pona Laura Agėja norėtų pasisakyti, nes jai vėliau teks išeiti. Taigi suteiksiu žodį poniai Laurai Agėjai. Labai ačiū už jūsų geranoriškumą ir aš taip pat turiu kitų įsipareigojimų, taigi turėsiu anksčiau išeiti iš posėdžio. Noriu padėkoti pranešėjai už tokį rimtą darbą šiais svarbiais klausimais. Iš tikrųjų, klausimai aktualūs ir nusipelno mūsų komiteto dėmesio. Tiesą sakant, mes jau ėmėmės tam tikrų veiksmų, tačiau reikia pasižiūrėti, kaip mums pavyks susitarti dėl kompromisų ir kompromisinio teksto. Žinoma, reikia galvoti ir apie energetikos išlaidų mažinimą. Būtina pabrėžti, jog e, būsto suteikimas benamiams taipogi lieka didelė problema. Mes turime jas spręsti, turime užtikrinti tam tikras minimales pajamas žmonėms ir žinoma, mums reikia surasti kompromisą ir bendrą požiūrį į situaciją. Ačiū. Ačiū. Ponas Klot, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų patikta nemažai pakeitimų. Noriu padėkoti pranešėjui už jo visą nuvyktą darbą ir pabrėžti, kad mūsų laukia dar nemažai darbo, kad parengtume pranešimą, kuriam būtų galima pritarti konsensuso pagrindu, kad jis būtų kiek įmanoma rimtesnis. EPP e frakcija teikia daugybę pakeitimų, visų jų nekomentuosiu, nes tai užtruktų per nelik ilgai. Aptarsime tai su pranešėjais ir šešėliais pranešėjais. E, dis, pagrindinė diskusijų tema turėtų būti kuriuo lygmeniu turėtų būti primami svarbus sprendimai ir kokias priemonės, kokius instrumentus reikia pasitelkti, kad mes mm, nepamirštume, kokio rezultato siekiame ir jo veiksmingai siektume. Džiaugiuosi tuo, kad išplėsta apreptis, įtraukti ir energijos aspektai, tai yra ypač didelis iššūkis. Taip pat kalbėti apie sveikatos apsaugos kaštus, prieiga prie vandens arba galimybę naudotis telekomunikacijomis, tai taip pat svarbu. Ir, e, kaip jau sakiau, noriu, kad panešimas būtų tvirtinamas bendrų sutarimų ne vien dėl paties tikto savaime, bet dėl to, kad yra toks aktualus klausimas ir tai aktualu ne tik mūsų komiteto lygmenį, bet taip pat ir paskui jį nagrinėjant parlamente. Ir tikiuosi, kad dirbsime būtent tokiu pagrindu. Ačiū. Ačiū. Jūta Štainru kalbės vietoj kumpulas Natri. E, Kolegė prašė padėkoti šešėliniams pranešėjams. Mes manome, kad svarbiausias dalykas yra minimal, minimalios pajamos Tai socialistų požiūris ir tai galimybė pasipriešinti socialiniai atskirčiai ir skurdui. Ir tai akcentuojame savo pakeitimuose. Tai susiję ne tik e, su situacija, kad žmonės neturi pajamų ar darbo. Žmonės gyvena skurdžiai netgi turėdami darbą ir, ir tokia situacija plinta. Yra pensininkų, uh, chroniškai sergančių žmonių, e, e, deklaravusių savarankišką darbą, bet nedirbančių. Nepamirškite, kad 2 milijonai Europos gyventojų susiduria su energinio skurdo problema. Manome, kad vietos nacionalinių ir Europos lygmenių reikia imtis priemonių, kad, pasi, kad, kad pasipriešintume energiniam skurdui, reikia e, imtis, e, reikia našiau naudoti energiją. Reikia Europos masto pamatinio dokumento šiai problemai spręsti. E, labai didelės sąskaitos už šildymą neturi reikšti, kad žmonėms tenka rinktis ar šiltai gyventi, ar leisti savo šiltą e, patiekalą. Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą. E, socialinio būsto statyba yra dar vienas svarbus klausimas. Šis tikslas neturėtų tapti biudžeto apkarpimų auka. Tai aktualu, kalbant apie energinį skurdą toliau, ar negerikė. Iš tikrųjų, kalbu paskutinį kartą šiandien po pietų. kalbame apie mm, papildomą naudą Europos mastu, tai tai yra geras dalykas. Turime pamastyti apie tai, kaip pasiekti šeimas ir kaip sumažinti egzistuojančią biurokratiją šioje srityje. Skurdas E, ko, kova su skursačiamis šeimomis yra ne tik tikslas pats savaime. Ypač didelė problema yra vaikai tokiose šeimose, bet visos keturių, penkių vaikų šeimos tikrai sako, kad joms reikia paramos. Dauguje, daugumoje valstybių narių žmonės negauna nieko už tai, kad augina didesnės šeimas. Mes pasisakome už šeimas, už pajamas. Tai neturėtų būti kišenpinigiai. Tai turėtų, tokios šeimos turėtų gauti tinkamas pajamas ir pasirūpinti še, savo šeim, šeimos nariais bei ir Europos visuomenė. Šiame pranešime yra daugybė susijusių aspektų, kuriais norėtume, kuriuos norėtume pakomentuoti. Toliau Andrika Kavišam. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui už visą darbą. Taip pat už visus pakeitimus. Kalbėsiu trumpai galėsime parengti kompromisus, o Alde frakcijos nuomonė dėl šio pranešimo yra štai kokiam. Norime išplėtoti skurdo viziją. Socialinė mūsų politika turėtų būti nukreipta į skurdą. Užimtumas, pavyzdžiui, susijęs su ekonominė politika. Tačiau skurdą žmonės patiria čia ir dabar. Būtent todėl reikia socialinės politikos priemonių. Žinoma, kalbame apie, energi, apie energinę skurdą. Įmamasi pastangų, tačiau yra ir daugybės svarbių dalykų, kitų dalykų. Galimybė turėti savo namus ir taip pat kiek kainuoja vaikų išmokslinimas. kalbant apie kovą su skurdu, galėtume kalbėti apie minimales pajamas, kurios turėtų būti priderintos E, kiekvienoje šalyje. Reikia imtis e, išmanių priemonių. Tačiau aš kalbėjau su žmonėmis, kurie skur, gyvena skurdžiai. Galime kalbėti apie skirtį įvairias skurdo kategorijas. Energinė skurdas, kitoks skurdas, tačiau skurdas yra skurdas. Reikia žmonėms suteikti galimybę gauti tinkamas pajamas. Manome, kad skurdas turėtų būti traktuojamas ne tik kaip techninė problema susijusi su energijos, išlaidomis energijai. Reikėtų holistinio požiūrio. Ir svarbi priemonė čia, tai būtų minimalių e, pajamų nustatymas šeimoms ir šeimų ūkiams. Ir sakyčiau, kad pranešėjas labai tinkamai aptarė daugelis pranešime siūlomų priemonių. Ačiū. E, komisijos atstovas ponas Maršal Dombra. Jeigu pasisakysite, prašau. Ačiū. Komisija norėtų padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant pranešimą ir džiaugiasi iniciatyvomis dėl socialinės įtraukties, ypač uh, tomis, kurios buvo pristatytos neseniai komunikate dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimo užbaigimo, konkrečiau Europos socialinių teisių ramsčio sunkūrimas, socialinio teisingumo akcentavimas naujose makroekonominėse programose. Ačiū. Dankeschön, das war einer der schnellsten Diskussionsbeiträge hier in diesem Ausschuss. Ačiū, tai buvo vienas e, trumpiausių pasisakymų žirstų šiame komitete. Ačiū. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad šiandien 18.30 parlamento kavinėje e, yra mūsų komiteto kokteilis. Jeigu tol, dabar, jeigu jūs esate ne koordinatoriai ir neturite teisės dalyvauti koordinatorių posėdėje, tai prašyčiau išeiti iš salės. Sekretariatas man perdavė darbo tvarkę. Ir ta darbo tvarkė darosi kiekvieną kartą didesnė ir pilnesnė. Mm, dar kartą prašau tų, kurie ne, nedalyvaus koordinatorių posėdėje išeiti, jeigu nesusitiksime, linkiu e, gražių kalėdų ir linksmų naujų metų ir susitiksime e, sausio 11.15 e, valandą.